Colleagues, can I bring the meeting? Kolegos, prašyčiau visų susėsti. Sveiki sugrįžę po atostogų. Tikiuosi, kad atostogos visų buvo malonios. Šiandieną du rimti klausimai. Matote juos savo darbo tvarkės projektuose. Ar visiems tinka projektai? Jeigu taip, tai patvirtiname. Dėkuoju Jums už pritarimą. Noriu pasakyti, kad tarp jūsų dokumentų yra Liepos 12-13 e, posėdžių protokolai. Ar protokolas, ar galime patvirtinti jos? Jį taip patvirtinta. O dabar trečiasis darbo tvarkės klausimas tai yra 2011 metų biudžetas, mes svarstysime pakeitimus, o paskui balsuosime. Pirmiausia, suteiksiu žodį Dominik Rikiai e, pranešėjui dėl biudžeto. Dominik, dėkoju pirmininkė. Šiandieną kalbėsime ir balsuosime dėl pranešimo, dėl kitų metų biudžeto, dėl laiko. Taip turime daryti ir svarstyti ir balsuoti iškart. 8 rūpjūčio e, taryba patvirtino koreper Liepos mėnesį priimtą poziciją. Biudžeto komitetas pateiks savo nuomonę dėl visų pateiktų pastabų rugsėjo 18 ar 13 dieną. 8 e, rugsėjo pateikti galite asmeninius pakeitimus, o 15 e, grupė, grupinius. E, birželio 7 buvo priimti tam tikri sustarimai trialogo metu kalbama apie svarbės kategorijas, pavyzdžiui, pirmąją A, daugiametė finansinė programa susijusi su transportu, turizmu, 16 e, milijardų eurų numatyta stabilizacijai, taip pat Europa 2020 strategija, jaunimo programoms, išorės veiksmų e, tarnybai. Labai nemažai klausimų turės poveikio mūsų biudžetui ir taip pat buvo atsižvelgta į kai, kurius, kai kurios mūsų prioritetus, mūsų komiteto, nors taryba ne į visus juos atsižvelgia, dėl to kyla problemų. E, šiame pranešime savo komiteto mes bandome pasiūlyti realų e, biudžetą atsižvelgdami į taupimo dalykus, bet ir taip pat reikia nepamiršti biudžeto poreikių. Ankstesnės pranešimas sulaukė biudžeto komiteto ir komisijos palankumo. Biudžeto kategorija 1A sumažėjo dėl mokėjimų maždaug 10 procentų, tai yra gana nemažai bet transporto srityje netgi numatytas 9 procentų padidinimas. Taigi visai viskas neblogai mūsų srityje, atsižvelgiant į sudėtingas aplinkybės. Dėl teksto ir pasiūlymų aš bandžiau pateikti glaustus pasiūlymus kad mes savo signalą pasiūstume stipriai ir kaip galime aiškiau. Nenorėjau uh, per nelik plačiai kalbėti, kalbėti apie dalykus kalbėjau tik apie tuos dalykus, kurie yra patys svarbiausi. Dėl bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų mes uh, apsiribome tais, kurie sulaukė koordinatorių uh, pritarimo ir komisijos patvirtinimo. Gali būti, kad 120 milijonų eurų ir 50 milijonų eurų atitinkamai bus numatyti tokiems projektams ir parengiamiesiems veiksmams. 400 milijonų eurų buvo numatyta įvairių komitetų dar prognozėse. Bandysiu laikytis to, dėl ko sutarė komiteto koordinatoriai su komisija. Dėl to pasiūlymai yra nukreipti į veiksmus ir projektus, kuriuos mes ir esame atrinkę. Iš viso 3, 3 milijonai 800 tūkstančių eurų numatyta bandomiesiems projektams ir parengiamiesiems veiksmams. Tai yra maždaug 6 procentai iš visko, kas atidėta visiems veiksmams ir projektams parengiamiesiems veiksmams. Dėl transporto srities biudžete aš pirmiausia žiūrėjau į agentūras, nes jos labai svarbios um, mums, e, žiūrint į įgyvendinimą taisyklių ir standartizaciją. Kompromisiniai buvo pateikti pakeitimai, e, jų tikslas yra dėrėtis dėl finansavimo sumažinimo, kurį siūlo taryba. Uh, agentūroms, mes susisiekėme su tam tikromis agentūromis ir buvo pasakyta, kad bandoma rasti pusiausvyrą tarp jų poreikių, e, tarp gyvenimų projektų ir numatomų lėšų. E, pranešime pateikti pasiūlymai sulaukia pritarimo iš agentūrų. Ir ten numatyta nemažai lėšų joms. Nu, ir mes negalime sutikti su taryba, kuris siūlo sumažinti finansavimą. E, pirmiausia, paminėsiu operacinės išlaidas. Aišku, galime pritarti administracinių išlaidų mažinimui tam tikrose srityse, bet e, transeuropiniai tinklai, polo, keleivių teisės mums e, nepriimtini tie siūlymai sumažinti finansavimą. Apie tai kalbama pranešime ir mes e, turime siekti, kad finansavimas būtų atkurtas iki mūsų norimo ligmens atitinkamuose mano minėtose biudžeto eilutėse. E, biudžeto komitetas, komisija tarsi palankiai žiūri į mūsų pasiūlymus, tačiau taryba nesilaiko tokios nuomonės ir atrodo, kad transportui norimas, bet tikimės, kad galiausiai uh, pavyks sustatyti sutarybą e, dėl patenkinamo sprendimo. Dėkoju. Dabar šešėliniai pranešiai. Pirmasis ponas Liberatskis, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Panie i panowie, niech mi wolno będzie zacząć od. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamos ponės ir ponai. Pradėsiu nuo štai ko. Mūsų pranešėjas, ponas Demanik Rike, tikrai atliko didelį darbą, bandydamas rasti tokius sprendimus, kuri būtų naudingi mūsų komiteto biudžetui ir leistų padidinti mums skirimas lėšas. Na, manau, kad viską, ką jis siūlo, yra primtina ir atkreipsiu dėmesį tai, kad uh, Mūsų biudžetas vis labiau panašėja nacionalinius biudžetus, nes vis didėja uh, fiksuotos išlaidos naujoms iniciatyvoms bei veikloms. Taigi, kaip matote, uh, yra vis mažiau uh, netokių svarbių kategorijų, kai kalbame įsipareigojimus arba įsteigtas institucijas, tai atrodo čia, šioje srityje išlaidos auga. Na ir mane labai džiugina tai, kad ponas Rike surengė pakankamai susitikimų, kurių metu jis dėrėsi dėl biudžeto su įvairiais ir vežiomis šalimis ir jis tokiu būdu suteikė galimybę tiek frakcijoms, tiek ir kitiems komitetams dėrėtis dėl galutinio biudžeto projekto, kai tai buvo įmanoma. Atkreipsiu dėmesį tai, kad mano politinės frakcijos požiūriu, tiesą sakant, pilnai bus išvoktai mūsų prioritetus. Taigi šis biudžetas e, suteikia galimybę laipsniškai e, didinti integraciją. Na ir tokiu būdu mes galėsime atsižvelgti į tai, kad didėja ir mūsų finansuojamo agentūrų darbo krūvis. Taip pat buvo pasiekti kompromisai. Pavyzdžiui, pirmasis buvo tikrai sudėtingas. Na ir projektų įgyvenimai buvo pradžioje numatytas didesnės sumos, tačiau dabar čia sudėrėta suma yra tinkama projektų gyvendimui, tačiau apskritai kaip frakcija e, mes e, tvirtinsime šios pakeitimus, galbūt išskyrus kai kurias formuluotės. Pavyzdžiui, ten, kur kalba eina apie koncepcijas skirtas transporto ar perkelimo išvengimui. Nes Nes tiesą sakant, ne, transporto komitetas negali kalbėti apie transporto panaikinimą, mes galime kalbėti apie veiksmingesnį transportą, našesnį transportą arba vienas taškas B punktas. Nemanau, kad pramonės e, komitetas e, kalbėtų apie pramonės panaikinimą arba panašiai sakytų sveikatos apsaugos komitetas, tik yra visiškai uh, natūralu, kad e, šis biudžetas yra naujas dalykas, parengtas pagal naują procedūrą. Na ir šis biudžetas pakankamai leidžia atsižvelgti į egzistuojančias sąlygas. Ir trečia, buvo laikomasi procedūrų. Taigi tai tikrai džiuginantis dalykai. Dėkoju ir dabar liberalų frakcijos vardu, pane Jensen. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes taip pat pritarėme pranešėjo siūlymams. Manau, kad jis tikrai puikiai padirbėjo ir parengė realistišką biudžetą, labai koncentruotą biudžetą. Na ir jame E, yra dalykų, kuriems pritarėme, kurios, kurios palaikome ir manau, kad galutinio balsavimo metu biudžeto komitete šis biudžetas bus patvirtintas. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Riki už bendradarbiavimą. Aš atsimsiu savo pateiktus pakeitimus, nes tai, ką siūliau, pilnai atsispindi kompromisinėse pakeitimuose. Taigi tikrai labai malonu, kad mums tie aktualūs dalykai uh, pavyzdžiui, keleivių teisės arba e, vieno langelio principas, e, užsisakant keliones, visa tai atsispindi kompromisuose. Taip pat atsižvelgta ir į informacinių ir komunikacijų technologijų naudojimą. Taip pat e, patvirtinti bandamieji projektai transporto informacijos ir uh, vieno langelio principo kelionių užsakymams principas. Taigi, taigi dabar bus vienas langelis už perkant keliones traukiniu visoje Europoje. Taigi tikrai geras dalykas ir mūsų frakcija e, palaikys pono reikės siūlomą liniją. Dėkoju ponė Duran žalių frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau padėkoti ponai Rikė, ponai pranešėjai už gerą bendradarbiavimą ir apskritai puikų atliktą darbą. Na, dėl dabartinio politinio konteksto, aišku, būtina skirti daug dėmesio ir, aišku, lėšų transporto sektoriui. Na ir manau, kad naujų lėšų dėka E, galėsime to pasiekti. Manau, kad pranešimas yra tikrai suderintas, subalansuotas. Mes esame pasiūlę keletą pakeitimų tam, kad įvairiose srityse būtų užtikrintas svarus naudojimas. Pavyzdžiui, siūlome uh, E, per, siūlome remti perimą nuo vienų transporto rušių prie kitų, bet kaip ten bebūtų, darbas yra puikus ir tikiuosi, kad šis pranešimas bus patvirtintas biudžeto komitete. Ponas Bradfordas. Ponas Bradburn. Aš taip nepritarčiau pasiūlymui, kaip kad kitų frakcijų atstovai. Jeigu pasižiūrėsime į pateiktus pakeitimus, tai iš tikrųjų pasakysi, kad pasirodo parlamentas galbūt nenori uh, suvokti realybės. Dabar visos valstybės narės bando sumažinti viešasias išlaidas, o mes uh, bandome išsireikalauti didesnio finansavimo ir man atrodo, tai yra visiškai neprotinga. Atrodo, gal iš pradžių galvojau, kad čia tik mūsų komiteto pėda, bet viskas visam parlamente panašu. Uh, E, pasižiūrėkime, kai kur siūloma, daug kur siūloma padidinti finansavimą, aš dėl vieno ar dviejų atvejų suprantu logiką, bet reikia kalbėti apie tai, kad mes šiaip matome ne padidinimą asignavimą projektų gyventimui, bet padidinamą finansavimą biurokratijai, nes ketinama kurti naujas agentūras ir kaip tai padės pagerinti transportą Europos Sąjungoje man atrodo, kad labai menkai. E, aš turiu menkus lūkesčius, bet ir istoriškai žiūrint vargu ar kas pasikeis. Dar yra pora dalykų, dėl kurių aš pasakyčiau taip, mes e, investuojam pinigus į vertus dalykus, bet dauguma lėšų, kurių reikalavome, kaip sakiau, yra paprasčiausiai skirta biurokratų skaičių ir biurokratijos e, mastui padidinti, dėl to aš nepritariu pateiktiems pasiūlymams. Dėkuoju dabar ponia Ajala Sender. Dėkuoju pirmininkė. Taip pat norėčiau pasakyti, kad man džiugu, jog e, pranešės ir šešėliniai pranešėjai prisidėjo prie darbo. Aš porą nedėlių pastebėjimų tik norėčiau išsakyti. Pirmiausia, 646 Šiame pakeitime kalbama apie tai, kad reikia daugiau dėmesio skirti dviratininkų problemams. Pirmiausia, Santiago de Compostela. Trasoje mes turėtume į šį klausimą pasižiūrėti. Yra taip pat pateiktų atitinkamų pasiūlymų, net ir ankstesnėme biudžete. Taigi reikėtų neišleisti šio klausimo iš akių. Toliau pirmasis kompromisas. Aš matau, kad pranešėjas e, sumažino siūlomą sumą socialinio turizmo programai. 9 procentai padidinimas toks numatomas turistui, bet reikia taip pat uh, atsižvelgti ir į tam tikrus dalykus, ypač po Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Parlamentas dabar turi kompetenciją spręsti dėl turizmo. Mes nusiusime prastą politinį signalą, jeigu leisime sumažinti e, lėšas šiai sričiai apskritai. Taigi prašyčiau pranešė dar kartą pasižiūrėti tai Mes negalime maži... dabar kalbėti apie tai, kad reikia sumažinti finansavimą toms sritims, kur anksčiau prašėme padidinti. Ir e, žinome, kaip viskas bus svarstama biudžeto komitete. Ir jeigu mes dabar sutiksime su sumažinimu, tai beveik nieko nebus skirta. Siūlyčiau dėl to e, pranešiau jums laikytis pirminės sumos. Aš nepritarčiau šiam kompromisui geriau laikykime to, kas išdėstyta pakeitime. Kolegos gali mane paremti, mes jau iš ankstesnių procedūrų žinome, kaip e, vyksta viskas. Žmonės parlamente turi gerų ketinimų, tačiau e, taryba kartais gali nuspręsti kitaip. E, E, socialiniai aspektai, finansavimas, jiems gali sumažėti, e, nors ponas Tajanis kalbėjo, kad mes norime išlaikyti tam tikrus dalykus, mes norime palaikyti turizmo pramonę, norime, kad turistai važiuotų į Europą ir todėl turime į šį pasiūlymą pasižiūrėti dar kartą. Dėkuoju. Labai ačiū. Kalbėtojų sąraše buvo tiek norinčių pasisakyti, taigi dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjui kuris galbūt e, galės jums atsakyti. Ir kai pradėsime balsuoti, jums reikės balsavimo kortelių. Tie, kurie e, jų dabar net, neturite, tai turite galimybę e, jas susirasti. Na, ar komisijai reikia. Ar nori ką nors pasakyti komisaras? Mes sutinkame su pranešimu, kurį pristatė ponas Rykė. Neturime ką pasakyti. Ponas Rykė. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už pagalbą, nes mes galėjome dirbti e, labai realistiškai, labai maloniai, mūsų dialogai buvo labai konstruktyvūs ir dabar neturiu labai daug komentarų. Visada yra nelengva sugalvoti, kur galima sutaupyti, kur reikalingos išlaidos, tai kompleksiškas uždavinys. Ir daugiausia mes sumažinome biudžete administracinės išlaidas. Mes bandėme atsižvelgti tai, kad neturi būti daug išleidžiama biurokratijai. Mes norėjome daugiau lėšų skirti praktinėms programoms, pavyzdžiui, e, Cezario, Marko Polo ir taip toliau. Yra daug svarbių programų, kurios mums yra svarbios kaip e, augimo ir plėtros e, priemonės. Tai yra praktinės programos. Bendrai paėmus mes uh, iš tiesų uh, susitarėme dėl 6406. Buvo pasiektas susitarimas e, tarp e, tarybos ir komisijos dėl to. Aš manau, kad mes grįžtame prie to, ką mes turėjome. Gali būti sudėtinga rasti e, projekte pusiausvyrą. Toks yra mano pasiūlymas. Mes norėjome pasiekti aukštesnių tikslų, tačiau bet kokiu atveju ir dėl to, ką jums pateikiau, galime balsuoti. Ne visiškai supratau, kokios pusiausviros mes siekiame. E, nedaug ką galiu čia pakomentuoti. Pone pirmininkė, manau, kad galime pereiti prie balsavimo. Much, uh, Dominic. Well? Labai ačiū, noriu padėkoti ir jums, ir jūsų uh, sekretoriatų, jūsų kolegoms, šešėliniams pranešėjams už tą sunkų darbą, kurį atlikote. Tokia procedūra visada reikalauja sunkaus darbo šį kartą buvo dar sudėtingiau, nes mes turėjome tik tai vieną svarstymą, nors anksčiau visada būdavo du svarstymai. Tad esu labai dėkingas už visą jūsų atliktą darbą, už visų išrinktų ir neišrinktų asmenų įdėtą darbą. Taigi dabar galime balsuoti. Pirmiausia, išbandysime balsavimą Tie, kurie neturite kortelių, ar kurie negalite jų turėti, ar pametėte, ar išplovėte, ar e, išdžiovinote, gal galėtumėte duoti man ženklą, kai e, darysime bandomąjį balsavimą. Bandomasis balsavimas pradedamas. Kurie neturite kortelių, pakelkite rankas, kad matytume jūs. Geras pavyzdys, ponas Alkadravi. Dominik ponas Saidas. Mes e, turime dviem per daug EFD. Kai balsuosime, e, tie, kurie neturite kortelių, pakelkite rankas. Taigi e, dviem balsais per daug EFD. Taigi pradedame. 6, 4, 06 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikę. Man atrodo atmesta, tačiau patikrinsime. Taigi balsavimas pradedamas dėl 6406 pakeitimo. Ponas Said pakėlė ranką ponas Rikė taip pat. Taigi turime vienu žaliųjų per daug ir e, dviem EFD narių balsų per daug. Taigi tada rankiniu būdu e, skaičiuosime balsus, nes panašu, kad e, aparatai nesuveikia. Dar kartą balsuosime. Balsuojame dėl 6406 pakeitimų, o darbuotojams teks suskaičiuoti balsus. Kas už? Pakelkite rankas aukštai. Kas prieš? It is rejected. Atmesta. Pakeitimas 6408, kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta. Kompromisinis pakeitimas, pirmasis. Kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta. Pakeitimas 6409 pranešėjas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 6430. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 6410. Kas už? Prieš susilaikę priimta. Dabar 11 pakeitimas, paskutiniai du skaičiai, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 6412, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 13 už, prieš, susilaikė, priimta. 14 už, prieš, susilaikė, priimta. 15 už, prieš, susilaikė, priimta. 27 už, prieš, susilaikė, priimta. 16 už, prieš susilaikę priimta. 17 už prieš susilaikę priimta. 18 už prieš susilaikę priimta. 19 už prieš susilaikę priimta. Kompromisas Antrasis kompromisinis pasiūlymas. Už, prieš, susilaikė, priimta. 28 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 21 už, prieš, susilaikė priimta. 22 už, prieš, susilaikė priimta. 04 materos pateiktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 05 kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Trečiasis kompromisinis pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 34 ir 31 buvo atsiimti, 23 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 24 kas už, prieš, susilaikę priimta. 25. Kas už, prieš, susilaikę priimta. 26. Kas už, prieš, susilaikę priimta. 07. Kas už, prieš, susilaikę atmesta. Thank you. Dabar nuomonės projekto pakeitimai. Pirmasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antrasis pakeitimas susideda iš, pir, iš dviejų dalių. Pirmas, e, pirmoji dalis - visas tekstas įskyrus žodžius Concepts of Transport Avoidance. Kas už pirmąją dalį, prieš, susilaikę, atmesta. Antroji dalis atmes, e, atkrinta. Tre, trečiasis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. Penktasis pakeitimas už, prieš, susilaikę priimta. Ketvirtasis kompromisinis variantas už, prieš, susilaikę priimta. Aštuntasis pakeitimas, ponios Durant, pateiktas kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Kompromisinis e, pasiūlymas pen, numeris 5 iš dviejų dalių. Nežinau, ar e, tai gali būti kompromisas, jeigu jis iš dviejų dalių, tačiau pirmoji dalis, visas tekstas išskyrus žodžius by encouraging co-modality between all modes of transport and. Kas už pirmąją dalį, prieš susilaikę priimta,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 Dėl šeštosios A dalies, ponia Jensen, man pasakė, kad jūs norite pateikti žodinį pakeitimą. Ar tiesa? Na, iš tiesų, kiek žinau, e, ponia Jensen atsijėmė savo pačios padarytus pakeitimus, tačiau e, tai yra pranešėjo pakeitimas. Paklauskite Dominiko. Na, panašu, kad tai yra kompromisas, ar ne, Dominik? Aš sutikau su pane Jensen šio klausimu. Pasižiūrėkite pirmininkę į balsavimo sąrašą. Taigi mes balsuojame dėl to kartu su žodiniu pakeitimu. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Taip pat dėl ponios Diran pakeitimo, dėl žodžių transparent, mes balsuojame dėl žodinio pakeitimo, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Ir dabar gautinis balsavimas. Mes turėsime suskaičiuoti balsus, todėl aukštai laikykite rankas. Kas už? Kas prieš? Šiek tiek lengviau tai. Lengviau suskaičiuoti. Tie, kurie prieš dar palaikykite rankas aukštai. Susilaikė. Priimta. Už 31, 4 prieš, 1 susilaikė. Sveikiname pona Rikė. Thank you. Labai visiems dėkuoju už kantrybę. Mūsų balsavimo aparatai gerai nesuveikė. O kitas darbo tvarkės klausimas. Pranešimas apie civilinės aviacijos e, incidentų tyrimas, esama padėtis. Aš dar norėčiau prieš tai namą žodį pranešėjai pasakyti, kad darybų komanda e, su šešėlinės panešėjais sutarė dėl kompromisinio teksto pagrįsto 93 mūsų patvirtintais pakeitimais ir ponė Devera at atvyko pas koordinatorius ir e, pateikė ataskaitą apie viską, kaip įvyko. Koordinatoriai pritarė jos darbui ir kompromisams, dėl kurių jis susitarė. Taigi dabar ponė Deverak mums papasakos komitete, kaip viskas vyksta. Kristin, prieš suteikdamas Jums žodį dar norėčiau paprašyti kad kolegos laikytųsi rimties. Papildomi sustikimai gali vykti už salės ribų, ten daug vietos, o dabar žodis poniai Diverak. Labai ačiū pirmininkė, kolegos. Dėkuoju, kad suteikėte man galimybę pakalbėti apie reglamento projektą dėl civilinės aviacijos incidentų tyrimo e, po kelių sudėtingų darybų savaičių prieš vasaros atostogas susitarėm su taryba dėl kompromisų po pirmojo svarstymo ir viršelio 13 dieną pono Simpsonui taryba atsiuntė jau projektą kompromisas e, e, yra neblogas ir man džiugu, kad mes per pirmąjį svarstymą pasiekėme sutarimo. Dabar turimas tekstas yra tikrai neblogas reglamentas. Jis e, patobulina daugą, ypač dėl tyrimų, dėl avarijų tyrimų, dėl priemonių taikomų nukentėjusių šeimoms Norėčiau padėkoti pranešėjams uh, už puikų bendradarbiavimą. Ir kokios yra pagrindinės kryptys tekste ir koks pokytis įvyko tarp praeitų metų birželio ir dabartinio teksto. Dėl saugos ir tyrimų reikia pasakyti, kad išlaikėme terminą patarėjas, e, su taryba kalbėjome apie teisinį iškumą. E, ir bendrai požiūrį ir sutarėme, kad žodžiai tam tikrais atvejais būtų išbraukti. Taip pat e, komitetas yra balsavęs šiais klausimais dėl taikymo srities reglamento. Taryba norėjo sugriežtinti, susiaurinti ją. Ja, mūsų komitetas nesutiko su tuo, nes tai neleistų užtikrinti pakankamai saugumo. Mums pavyko laimėti šį uh, E, mūšį ir mūsų pozicija išliko. E, buvo manoma, kad kai kurios e, mūsų pataisos susijusios su tinklu apsunkins visas procedūras, sumažins lankstumą, bet mums tai buvo vieni iš svarbiausių dalykų. Mes norėjome konkrečiai apibriežti tinklo funkcijas, uh, ir išdėstyti metinės programos principus, būtų, kur, kur būtų numatytos e, prievolės informuoti parlamentą. Ir tai atsispindi dabartinėme septintame straipsnėje dėl e, teisinių ir techninių tyrimų. E, daug kas čia susipinė. Iš kilo rimtų problemų dėl skirtingų teisinių sistemų visose valstybėse narėse, taip pat e, dėl problemų gaunant e, prieigą prie tam tikrų dalykų, kai kur net reiktų pakeisti konstituciją, pavyzdžiui, Švedijoje. Taigi reglamente tapo netgi neįmanoma e, nustatyti sąlygų, kurios reikalautų pakeisti valstybių narių teisynus. Ir pranešėjai sutarė dirbti keliomis e, kryptimis. Pirmiausia, numatant galimybę naudotis tam tikrais dokumentais iš anks, esant iš ankstiniam e, šalių susitarimui. Ir pagal tas sąlygas e, techninį tyrimą atliekantis asmo turėtų gauti, e, gali, turėtų tiesioginę galimybę susipažinti su dokumentais. E, buvo priimta, pritarta tokiam pasiūlymui ir taip pat numatyta prievalė teikti informaciją. Čia pasiektas kompromisas, kuris mus tenkina. Dėl deleguotojų e, teisės aktų klausimo taryba nenori nusileisti, ji nori, kad būtų numatytos sąlygos, suteikiančios daugiau galių valstybėms narėms. Bet tų, kurios buvo suteiktos Europos parlamentui, o mes pasakėme, kad negalime su tuo sutinti, nes tai sukurtų precedentą ir kitų teisės aktų atveju. Uh, deleguoti į aktą yra vienintelis būdas, kur parlamentas gali užsitikrinti vienodas galės su taryba. Dėl to mes pasiūlėme įrašyti, atiti, išbraukti atitinkamus e, straipsnius ir galiausiai taryba nusileido. Dabar, jeigu norėsime, jeigu norėsime pakeisti reglamentą šį, reikės taikyti bendro sprendimo procedūrą ir mūsų padėtis bus tokia pat kaip ir tarybos, turėsime vienodas galės. Taip pat e, dėl e, laiko, per kurį skelbiami keleivių sąrašai, taryba e, sutarė, pritarė dviems valandoms tokiam laikotarpiui. Taip pat iš karto sutarta dėl to, kad bus iš karto paskelbta dėl to, ar buvo vežamos e, pavojingos prekes, jeigu įvyktų avarija. Dėl e, nukentėjusių šeimų. Tarybai ne viskas tiko, ką mes e, pasiūlyme, bet galiausiai taryba sutiko su viskuo ir buvo pasiektas kompromisas. Ypač e, dėl to, kad e, kai užsisakai biletą, gali nurodyti artimą asmenį, su kuriuo reikia susisiekti nelaimės atveju. Konfidencialumo dalykai taip pat aptarti keleivių. E, pavyzdžiui, jeigu šeima reikalauja tam tikrų konfidencialumo dalykų, tai jie privalo būti taikomi. E, dar numatyta prievalė visoms bendrovėms oražėje turėti krizinį planą, numatant e, psichologų pagalbą e, aukų šeimoms. E, Taip pat e, visos bendrovės turėtų turėti e, tam tikrą draudimo fondą, kur būt, iš kurio būtų skiriamos e, minimalios draudimo sumos. Mums taip pat buvo labai sunku susitarti dėl ataskaitų pranešimų apie nelaimingus įvykius. Bet Mes norėjome laikytis savo pozicijos ir taip pat norime, kad būtų numatytos priemonės, kurios užtikrintų didesnį oro transporto saugumą. Taryba taip pat e, pritarė pasiūlymams dėl prieigos prie duomenų bazių E, duomenų bazės būtų analizuojamos tam, kad būtų galima imtis preventyvių veiksmų, siekiant užkirsti kelią nelaimingiams atsitikimams ateityje. Ponas pirmininkė, e, jūs e, žinote, kad mes siūlyme, jog reglamentas būtų peržiūrimas iki kitų metų gruodžio 31 dienos ir taryba taip pat su tuo sutiko. Dar kartą pasakysiu, kad mes labai gerai dirbame kartu su šešėliniais pranešėjais ir e, dėl to, dėl ko sutarėme per balsavimą Liepos 31-ąją, e, galiu pasakyti, kad viskas daugmaž išliko. Dabar pranešimas keliaus į plenarinę sesiją ir tikiuosi, kad tai gali atsitikti jau rugs, rugsėjo antrąją sesiją. Na kągi, numatyti per antrąją rugsėjo plenarinę savaitę. Svarstyti šį klausimą ir dabar šešėlį pirmiausia ponas Simka. Dėkuoju, ponė pirinkė. Na, kai dėl mūsų pozicijos, tai norėčiau atkreipti dėmesį tai, jog mūsų frakcijos pastabas buvo atsižvilgta. Ir manau, kad tikrai pranešimas yra sudarintas, geras, taigi norėčiau padėkoti pranešėjui už bendradarbiavimą. Dėkuoju. Dėkuoju ponui Emke, ponė Maisner iš Aldi frakcijos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, jau nesikė mūsų frakcijos vardu dėkoju pranešėjai, nes jis tikrai puikiai padirbėjo. Taigi ir ponas Hakačiai, mūsų šešėlinis pranešėjas, prašo padėkoti jam iš tikrųjų. Buvo daug kas pasiekti poną Šikarak. Tai nušvietė, mums pavyko pasiekti, kad galiausiai mūsų siūlymas palaikytų taryba ir komisija ir dabar bus užtikrinta didesnė prevencija ir didesnis aviacinis saugumas ateityje. Na, be kita ko, vėlgi atsižvelgta į duomenų apsaugą, užtikrinant e, um, keliaivių teisės, jų artimųjų pagidavimas, tik aš sakyčiau, didelis žingsnis į priekį ir manau, kad e, balsavimo metu susilauksite plataus palaikymo. Pone Lichtenberger šalių vardu. Dėkoju. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai. Tikrai, tikrai bendradarbiavimas buvo geras. Na ir galiausiai mums e, pavyko pasiekti, kad tie svarbus e, dalykai mums e, buvo patvirtinti. Na, nebūčiau įsivaizdavusi, kad kai kalba eina apie saugumo klausimus, nacionalinis egoizmas tarsi e, viską užgažė, tačiau klausantis tarybos ste, stebino kad tai, kad kai kurios valstybės narės ir toliau tebe mano, kad tik jos ir tik jos vienos e, sugeba atrasti skritulį kvadrate. Ir vis dėlto pasiektas kompromisas yra geras, primtinas. Aišku, kai kalbame apie informaciją, mm, e, keliai vertimiesiams nelaimės atveju, e, pasiektas geras sprendimas, nors aišku, šis klausimas yra labai jautrus. Na, o labai jau trumpai norėčiau atkreipti dėsime ir dar štai ką. Labai nuomenė skiriasi nuo tų vadinamųjų deleguotojų aktų. Uh, Ir dabar rengiant kiekvieną pranešimą teks prie šio klausimą sugrįžti, nes mes Europos parlamentas turime dabar naujų teisių ir konkrečiu atveju kiekvienas iki jas reikės ginti. Taigi atkreipi dėmesį tai, kad ta situacija kartosis ir teks nuolat kauti su taryba, nes e, konkrečiai kiekvienu atveju uh, bus bandoma tarsi už, užpakalinė, per užpakalinės duris sumažinti parlamento teisės. Taigi, ne vien tik šioje srityje, bet aišku, būtent ypač aviacijos srityje reikia būti budriems. Ir turėtume labai aiškiai parodyti, kad e, sprendžiant šios klausimus e, tenka ypatingas vidmo parlamentui. Ir tiek e, ir čia reikės atsispirti e, nacionaliniams lobistams, pasitelkiant ekspertų žinias. Pane Labristi. Dėkoju, ponė Prinkė, ECR frakcijos vardu. Norėčiau padėkoti ponė pranešėjai už tai, kad e, į visas diskusijas traukė šešėlinis pranešėjus. Na ir pradėsiu nuo to, jog pasakysiu, kad e, ar ateityje, kai gausime techninius teisės aktus e, liečiančius e, įvairias transporto formas bei aviacijas, tai norėtųsi, kad e, pranešimų projektai būtų geresni. Na, manau, kad ponė Deverai teko ypatingas, sudėtingas ypatingai sudėtingas darbas ir komitetui teko sudėtingas darbas teikiant pakeitimus dėl šio pranešimo. Taip, aišku, čia yra ir politinis matmuo. E, Taip aiškėjo aptariančios klausimus ir mūsų komitete, bet iš esmės tai yra techninio pobūdžio reglamentas. Na ir tikiuosi, kad komisija tai atsižvelgs. Aišku, nepametant iš akių, kad visa tai, ką mes šiandien nusprendžiam ir darome, turi būti pripažinta ir trečiosios šalyse. Na Ir taigi tikrai darbas jautrus ir sitingas. Kaip ten bebūtų, kaip sakė ir panė pranešėja, buvo sudėtingų klausimų, dėl kurių nuomonės skiriasi. Ir na, juolab, kad skirtingose valstybės narėse teisinės procedūros skiriasi. Ir manau, kad e, parengtas tekstas, formuluotės iš tikrųjų yra primtini. Juolab atsižvelgiame ir skirtingas teisinės sistemas. Na ir Manau, kad viskas galiausiai paaiškės, kaip yra, kaip šis reglamentas bus patvirtintas ir gyvenimas praktikoje. Na ir labai svarbu, kad vis veiktų abipusiai, abipusės. Taip taryba neįsiklausė tarybos, žodžiu, taryba neįsiklausė parlamento argumentus, bet atvirkščiai buvo taip pat, parlamentas neįsiklausė į tarybą, nes e, tiesą sakant, e, buvo tam mm, taryba bandė užmėgsti ryšius ir palaikyti ryšius su mūsų komitetu. Taip pat ir ministrai skiria dėmesį daug šiam dokumentui, taigi, o juolap, kad laiko labai stipriai. Taigi Tikiuosi, kad e, rezultatai duos vaisių, bus padidintas saugumas. Europ... Na, manau, kad e, kai kalbame apie e, saugos procedūros valstybės narėse, tai ir valstybės narė čia turi patirties ir daug ką pasiekusi, su tuo turėtume remtis. Na, aišku, informacija. Um, Keleiviams yra svarbus dalykas, labai malonu, kad atitinkamos nuostatos buvo įtrauktos atsižvelgiant į uh, klausimą sudėtingą gumą ir kaip ten bebūtų, uh, dėkoju pranešiai, kai per antrąją rugsėjo plenarinę savaitę balsuosime, palaikysime pranešėją. Dėkoju, ponė Ajala Sender. Dėkoju, ponė pirmininkė. Uh, Taip pat norėčiau padėkoti ir pasveikinti pranešėjai už milškinišką darbą rengiant šį pranešimą. Na ir norėčiau pasidalinti dviem klausimais ir pastabomis. Pirmiausia, klausimas dėl e, Europos aviacinio saugumo agentūros. Na, tarsi daromas skirtumas tarp, mokslin, tarp tyrimo ir dėl to, ką daro agentūra agentūrą ir norėčiau e, sužinoti. de las investigaciones. Eh... Kaip bus, nes be tų atliekamo tyrimo yra labai svarbu, kad e, agentūra galėtų pasinaudoti ir sertifikavimo procedūromis ir kaip pagerinti tas sertifikavimo procedūras. Antras dalykas, Na, kai kalbame apie tyrimus, kalbame apie nacionalinės valdžios institucijas, bet e, dėja, pažiūrėjau, ir Ispanija buvo nelaimingų atsitikimų ir jie parodė, kad e, tenka bendradarbiauti ir toms, valdžios, toms organizacijoms, kurios nėra nacionalinių valdžios institucijų dalis, pavyzdžiui, europiniai ekspertai. Taigi, norėčiau pagalvoti, kaip jūs atsižvelgiant į šį aspektą ir koks bus teisinis pagrindas tiems e, tyrimams, kuriuose dalyvauja, pavyzdžiui, europiniai ekspertai, ne nacionalinių institucijų atstovai. Na ir taip pat norėčiau paklausti, kaip ketinama užtikrinti tų asmenų apsaugą, kurie uh, dalyvavo nelaimingai ar buvo įtraukti nelaimingo įvykio dalimis, pavyzdžiui, pilotai ir kaip užtikrinti jų apsaugą, kad jie galėtų pasitraukti iš viešumos ir teikti ramiai informaciją. Nes ta informacija iš tikrųjų yra labai svarbi. Ir, ir jam gali kilti pavojus. Na taip, kaip ten bebūtų, vyksta tyrimas, galbūt net teisinės procedūros, bet e, labai svarbu uh, užtikrinti ir šių asmenų apsaugą. Thank you very much. Before I bring in Mr. Seaborn from the Commission, can I just... Labai ačiū. Norėčiau, uh, uh, norėčiau padėkoti pirmiausia pranešėjui ir uh, jums asmeniškai už tai, kad taip artimai dirbote su šešėliniais prieš suteikdama žodį komisijai. Ir Labai dėkoju už tai, kad papasakote, kas vyksta dėrybose. Aš asmeniškai Jums e, dėkoju. Taip pat Jūs sugebėjote įsiklausyti į kitų nuomonės, galbūt ne, ne visas e, Jūs atsižvelgėte. Mes visada norėsime. Mes visada norime atsižvelgs, nori atsižvelgsime šešėlinių pranešėjų ir kitų narių pasiūlymus pranešimuose. Taigi aš asmeniškai noriu Jums padėkoti už Jūsų pavyzdingą darbą. Tai yra tikrai geras pavyzdys visiems, kaip reiktų dirbti. Ir dabar suteiksiu žodį komisijai. Labai ačiū, pirmininkė. Labas rytas visiems. Atsižvelgdamas į pranešėjo paaiškinimus bei šešėlinių pranešėjų pasisakymus, uh, galiu daryti išvadą, kad e, labai sunkus e, dokumentas e, jau pakankamai gerai parengtas, kad galima būtų pasiekti sėkmingą sprendimą jau per pirmąjį svarstymą. Ir iš vienos pusės mes išklausėme E, Europos parlamento, Europos komisijos e, nuomonių ir norėčiau prisijungti prie tų, kurie sveikina pranešėją bei šešėlinius pranešėjus už atliktą darbą puikų darbą rengiant šią dokumentą, nes mūsų nuomonė tai sukuria tą papildomą vertę, kurios mes tikėjomės nuo pat pradžių. Esmė buvo atspindėta, mes turime tą sistemą, kurios e, siekime, kuri e, padeda e, atlikti Europos mastu labai aiškius tyrimus ir tai padės mums efektyviau taikyti prevencinės priemonės, užkertant kelią nelaimingiams atsitikimams. Ir pranešėja bei kiti tai pabrėžė savo pranešime. Ir norėčiau pasakyti, kad komisija laukia susitarimo, kuris turėtų būti pasirašytas e, šio mėnesio pabaigoje ir jau pradėjo techninį darbą šioje srityje. Tad, ponė pirmininkė, todėl mes e, lauksime sėkmingo balsavimo per rugsėjo mėnesio antrąją plenarinę sesiją ir tikiuosi, e, atsižvelgiant į čia vykusias diskusijas, kad bus pritarta komiteto nuomoniai ir e, kai kurios valstybės narės paminėjo, kad nebuvo taip paprasta atsisakyti tam tikrų išlygų, kurios buvo kilusios iš pradžių. Tačiau norėčiau parlamentą e, pasveikinti atlikus tokias sėkmingas dėrybas ir tai e, jūs priartina prie to ankstesnio komisijos pasiūlymo, kuris buvo anksčiau pateiktas. Dėkoju Jums. Labai ačiū. Oui, merci. Euh, sur, sur... Kristin, labai ačiū. Dėl pilotų. E, jūs anksčiau iškelti šitą klausimą ir mes norime užtikrinti, kad uh, E, ta informacija, kurią pilotai pateikė tyrėjams, bus visiškai konfidenciali. Dėl aviacijos saugos agentūros mes e, turime tam tikrą saugos informaciją, kuri bus e, naudojama tam, kad būtų imtasi prevencinių priemonių. Ir kuri padės užtik, užkirsti kelią nelaimingiams atsitikimams. ir šie duomenys bus perduoti agentūrai ir atitinkamoms valstybių narių institucijoms. Dėkoju. Jeigu sutinkate, rugsėjo mėnesį šitas pranešimas e, bus perduotas plenarniai sesijai. Jeigu jums visiems tinka, tai tada padėkosiu pranešėjai už atliktą darbą. Ir dabar kitų klausimų punktas man niekas nieko neišsakė, ar norėtumėte, ką nors kas nors pasakyti dėl kitų klausimų. Jeigu ne, tai tada norėčiau Jums priminti, kad kitas posėdis vyks rugsėjo 27 trečią valandą po pietų ir paprašysiu, kad 10.30 čia sugrįž, sugrįžtų mūsų koordinatoriai ir tada vyks koordinatorių posėdis. Negaliu jo pradėti anksčiau, nes Matthew grįž tik tais 10.30. Taigi pradėsime koordinatorių posėdį 10.30. Dar kartą visiems ačiū.